mandatai skelbiami patvirtintais. Dele, deputatas Rodžia Elger. Jisai informavo, kad jisai prisijungs prie EFD frakcijos. Fraktionen der Europäischen Volkspartei, der Sozialisten und Demokraten, der ALDE, ECR, GUE frakcijos pateikė prašymus, kad būtų patvirtinti komitetų ir darbo grupių nariai. Šie šios pavardės bus skelbtos šio posėdžio protokole. Jeigu neprieštarausite tiems įrašams, tuomet šios kandidatūros bus patvirtintos. Trečiadienį